Yes, good afternoon. Um, and the first item on the agenda. Labą dieną. Taigi šiandien po pietų pagal mūsų darbo tvarkę bendros diskusijos dėl 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Visi su biudžetu susiję klausimai bus svarstomi kartu ir iš karto suteiksiu žodį ponui Ari, o po jūsų pasisakys ponas Petinėlį. Ačiū. Pirmiausiai, faktiškai yra keletas tvirtinimų Ir noriu paklausti, ar tikrai galime viską vienu įpū padaryti, nes tokiu būdu sutaupytume laiko. Jeigu taip, pirmininkė, tai pradėsiu. Netiek daug ką galiu pasakyti, nes iš esmės galėčiau tik tai pasidžiaugti. Jokių problemų nekilo Beje, audito teismas taip pat neturėjo rimtesnių pastabų dėl institucijų biudžeto tvirtinimo, biudžeto įvykdymo tvirtinimo. Yra tik tai vienas dalykas - socialinės išlaidos. Mes turime padaryti viską, ką galime, kad būtų sukaupti pinigai. Ir kai tik tai bus sukaupti, tai tada ne. Nebus lėšos išnaudojamos iki galo. Mūsų komitetas ir kitus skirsnius turės tvirtyti. Todėl Todėl 79 procentai fondų lėšų buvo išnaudotų ir labai gaila, kad socialinių reikalų fondas irgi nebuvo panaudota 700 procentų, o tik 79. Įsiveilė keletas klaidų. Ir kaip pranešime yra sakoma, nukrito reikšminių klaidų lygis iki 36 procentų ar 37 nuo 54, kas yra labai gerai. Norėtume, kad komisija paspartintų klaidų išteisimo programos įdėgymą ir gyvendinimą. Ir sprendimas dėl tolesnių procedūrų turi būti toliau įgyvenimas. Kitaip sakant, tam tikri pakeitimai bus užtikrintas jų testinumas ir programa 20 20 labai svarbi ir reikia, kad socialiniai sryčiai skiriami pinigai būtų geriau panaudojami tam, kad būtų sukurtos naujos darbo vietos, didinamas užimtumas. Apie tai mes esame kalbėję ne vieną kartą. O atsižvelgianti tai, kad Europos Sąjungoje yra visa virtinė įvairių fondų, tarp jų ir tie, kurie kurių lėšos yra skirtos anglaudai didinti ir todėl aš manau tokių fondų lėšų panaudojimas tinkamas turi būti itin aktualus uždavinys. Ir kaip jau sakiau anksčiau, socialinio fondo lėšos turėtų būti išnaudotos geriau. Taigi tokia pastebėta tendencija. Ir dar e, vienas prašymas dėl audito rūmų. Būtų gerai, kad e, su socialiniais reikalais susijusios išlaidos būtų atskirai skirtos ir mes tada galėtume padaryti išvadą, kodėl nebuvo šimtų procentų išnaudotos fondo lėšos. Taigi tokia būtų kritinė pastaba iš mano pusės. Jeigu dabar pažiūrėtume į atskirų institucijų biudžeto vykdymą, pavyzdžiui, ACDFOP, tai jo atveju iškilo viena problema, kad gautų finansavimą einamosioms veiklos sąnaudoms padengti, jiems reikėjo 1,6 milijonų eurų. Panaudojimas nelabai skaidrus ir todėl reikia stiprinti kontrolę ir planavimą. Daugiau kitų problemų nėra, bet kontrolę ir planavimą visos veiklos CDFOP centrui reikėtų stiprinti. Taip pat norėtume išsiaiškinti, ar bus sudarytas tolesnis susitarimas su Atlandija. Institucija labai gerai turi žinoti, kokie trūkumai buvo pastebėti, kad vėliau galėtų ištaisyti. Be to, dėl Dublino fondo. Iš praeičių buvo pastebėta tam tikrų trūkumų bei nesutarėme ypač dėl laikinųjų sąskaitų. Imtasi nemažų pastangų, kad trūkumai būtų pašalinti, įdarbinimo procedūra ir atitinkamos finansinės nuostatos yra tinkamai suderintos ir didės, daugiau kritinių, rimtesnių kritinių pastabų neturiu. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas. 15 procentų ar 18 procentų veiklos išlaidų nebuvo panaudota, 3,5 milijono eurų nebus pateikta. Ir dera pastebėti, kad veiklos planavimas šio fondo veiklos planavimas taip pat nėra labai geras. Ir tikrai apskritai jo finansinė būklė atspindi tai, kas vyko toliau. Europos mokymo fondas. metinėse sąskaitose problemų nepastebėta, teisyklės nebuvo pažestos vykdant biudžetą ir visi pagrindiniai sandoriai sudaryti tinkamai ir teisėtai. Kai kurie fondo lėš, biudžeto lėšų pervedimai, perkelimai į kitus metus nėra itin sveikintinas dalykas. Ir finansų perkelimai iš vienos dalies į kitą rodo, kad perkeliant lėšas būtina užtikrinti viso proceso kontrolę kad perkelimas, kad lėšos būtų įrašytos į tikrai reikalingą eilutę. Personalo ir administracinės išlaidas turi būti atskiriamos nuo veiklos išlaidų, tačiau agentūrai tai gana sunku padaryti, kai jos pagrindinė veikla yra konsultacinė. Ir nemanyčiau, kad tai yra tokia rimtesnė problema. Man atrodo, kad finansai tvarkomi patikimai ir jokių reikšminių klaidų nepastebėta. Vienintelė bendra pastaba yra, kad fondo lėšos turi būti panaudotos pagristai ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį kitais metais. Dėkuoju, dabar trumpai steiksiu žodį personelį, kuris atsakingas už auditą ir kontrolę. Gal norėsit kažką papildyti ar pakomentuoti? Dėkuoju, pirmininkė, gerbėmi nariai. Komisija džiaugiasi, jog pranešėjas konstatuoja, jog metinės sąskaitos tvarkomos vis geriau ne dėl paklaidos lygmens, e, nes jis gali skirtis e, vienais metais būti vienoks, kitais metais būti kitoks. Bet kalbant apie visus kitus dalykus, kuriuos paminėjo auditorumai, e, konstatuota, kad skaidrumas yra geras, kiti rodikliai rodo kad socialinis fondas ir sanglaudos fondas panaudojami gerai. Nors nėra lengva juos panaudoti, nes valdymo sistema yra bendra ir pakankamai sudėtinga. Ir komisijai ne visą laiką lengva vykdyti savo užduotis. laikotarpio, e, finansavimo laikotarpio pratesimas e, privedė prie, prie tam tikrų atidėjimų, vėlavimų. Kita vertus buvo galima geriau prižiūrėti dėl bankroto 2008 metais tvirtinant biudžetą, parlamentas paprašė stipresnės, griežtesnės programos ir komisija tai atsižvelgė. Žinoma, dėl to šiek tiek buvo vėluojama sumokėti, atlikti mokymus, bet šitas, šita priemonė jau duoda rezultatų ir tikimės, kad per ateinančius finansinius metus mes sumažinsime skirtumus ir šitą uždėlsimą prisivysime, taip sakant. Folytatnám. Shadowként szeretném alapvetően megerősíteni azt, amit... Ačiū, sako ponia Gönš. Kaip šešėlinė pranešėja, patvirtinsiu tai, ką pasakė kolega yra čia pateikta labai neblogų pasiūlymų. Pranešėjas pateikė tikrai neblogų pasiūlymų, taigi aš tik šį bei tą pridursiu. Pradėkime nuo Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo. Labai svarbu pranešėjui remtis teisingumo teismo komentarais. Manau, kad paremsime šitą, šitą vykdymą, nes jisai buvo labai teigiamas. Dėl profesinio mokymo plėtros centro mes paremsime irgi pranešėjo nuomonę. Taip pat manau, kad labai svarbu, jog jis pasakė, jog šis fondas labai griežtai laikosi taisyklių ir taiso savo klaidas. Galima būtų kelis punktus galbūt šiek tiek pakeisti, pataisyti, bet iš principo yra neblogai. Thank you. darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra. Dėl šitos agentūros taip pat mes paremėme pranešėjo nuomonę. Audito rūmų komentarai man irgi atrodo teisingi. Jeigu agentūra ar fondas pilnai neišnaudojo jiems duotų lėšų, Tai gal ir dėl gerų priežasčių taip atsitiko. Ne visada reikia manyti, kad, kad ta institucija blogai veikia, ne visą laiką tai yra jų kaltė. Reikia turėti galvoje visus galimus, visas galimas priežastis. Taigi, mes galime paremti tai, ką mūsų pranešėjas mm, pristatė, e, pateiksim kelis pakeitimus, bet jie bus e, nesminiai. Iš principo mes viskam pritarėm. Pirmininkė, ačiū. Pone Harkin. Um, Atsiprašau, kad vėlai atvykau ir negirdėjau visko, ką pasakė ponė. Atsiprašau, gal, kad vėlai atvykau ir galbūt negirdėjau visko, ką pasakė ponas Sorin. Uh, nuomonių dėl visų fondų ir jų panaudojimo. 2009 metų finansinės sąskaitos atitinka visus reikalavimus ir teisinius, ir kitus, ir tai nuomonė labai aiškiai pasakyta. Yra dar keletas klausimų neišspręstų susijusių su keliais fondais. Gal trumpai keli komentarai, keletas klausimų. Visų pirma, kalbant apie Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerimo fondą, turiu 2008 metų ataskaitą, lyginau ją su 9 ataskaita, žiūrėjau, ar yra kokių nors skirtumų, ar fondas įgyvendino uh, auditorumų 2008 rekomendacijas, na bent jau pati nemačiau jokių netitikimų. Dar gal vienas klausimas dėl paties fondo atsako. Jis minėjo, kad jis e, gyvendino išimčių registrą 2010 Liepos mėnesį. Tai 15 punktas. Nelabai žinau, kas tai yra. Norėčiau paprašyti, gal kas nors galėtumėt paaiškinti, ką tai reiškia, kas yra tas išimčių registras. Dar keletas klausimų susijusių su samdymo procesu ir panašiai, su mokėjimais. Žinau, kad ir praeisiais metais čia buvo problemų, kalbant apie gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo panaudojimą, na, bet jis tengiasi tas klaidas ištaisyti. Ir man patinka jo atsakymas ir paaiškinimas. Bet gal galėtumėt paaiškinti tą konkretų dalyką, kurio tai ravausi. Toliau norėčiau pastarauti dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Įvertinau jų atsakymus į teisingorumų klausimus. Jie ten teigia, kad parengė 2010 gegužę planą, kuris turėtų padėti jiems iki 2013 metų iki galo įgyvendinti auditorumų reikalavimus. Man įdomu, kodėl taip ilgai tai užtruks, kokios ten problemos, kokie čia klausimai. Džiugu, kad jie ėmėsi sprendimo ir nusprendė informuoti valdybą apie visus pervedimus, o ne tik tai tam tikrą sumą viršiančius pervedimus. Tikiuosi auditorumams tai patiks. Bet vėlgi prašyčiau paaiškinimo, kodėl vėluojama taip ilgai patenkinti reikalavimus ir terminas yra net 2013 metai. O dabar norėčiau paklausti dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros Jų atsakymai man tiko, jokių klausimų čia per daug neturėsiu. Na ir galiausiai Europos mokymo fondas. Vėlgi vertinau jų atsakymus, jų auditorumų paklausimus. 13 atsakymas, čia paminėta, kad 2009 metų fondo biudžeto planavimas ir vykdymas e, atliktas vėliau, atsižvelgiant į teisinę bazę, čia viskas tvarkoja. Ir paskui paminėta, kad 2 milijonų rezervo sulaikimas paskutinės minutės sprendimu, pagal, prašant parlamentui. Gal galėtų kas nors paaiškinti, kodėl taip atsitiko, koks yra šito sprendimo poveikis, bet labiausiai mane domina, kodėl taip atsitiko. Džiaugiuosi, kad fondas ateityje ketina griežčiau aiškinti finansinio reglamento nuostatas, kaip kad prašė auditorumai. Bet ačiū ponui Orijau už jo nuomonės. Aš kaip minėjau, man jos yra priimtinos. Na, nu, vienas kitas pakeitimas gal ir galėtų dar būti padarytas, bet daug kas priklausys nuo jų atsakymo. Dėkuoju. Mes galime atsakyti tos klausimus. Arba galėsite susisiekti su reikiamais asmenimis iki numatyto pakeitimų termino. Ačiū. Dėkoju už kolegų de, komentarus. Šitas Register of Exceptions, išimčių registras, nežinau, kas tai yra. Nesupratau ir aš. Taip smulkiai nesigilinau bet pasistengsiu įsigilinti, pasidomėti ir susisieksiu su e, parlamentare, kuri uždavė šitą klausimą, bet abejoju, kad čia būtų didelių problemų. Antras klausimas. Kodėl šito plano vykdymas bus užtestas iki 2013 metų? Galime pateisinti tokį dėlsimą. Man tikrai nėra lengva apie tai kalbėti, bet jei norite, galime paprašyti detalesnio atsakymo ir jį gavę nuspręsime, ar čia mm, su šitą bėdą galim taikstytis ar ne. Visą laiką džiaugiuosi gavęs kolegų pakeitimus. Man atrodo labai svarbu, kad fondas ar fondai ir agentūros per pastarosius metus buvo kritikuojami, jose jų veikloje buvo, ypač finansinėje veikloje buvo įvairiausių trūkumų, netobulumų. Ir jie mums kartą ir dar kartą siūlė, mm, žadėjo ištaisyti klaidas. Ir visi, kurie vykdė priežiūra, kontrolė patvirtino, kad iš tikrųjų taip ir, taip ir įvyko. Agentūrų darbas tobulėja ir tapo, jos tapo puikiais mūsų partneriais. Taigi ta tvirtos rankos politika pasitvirtino. Į ponios Haken klausimą atsakydamas galiu pasakyti, kad pakalbėsiu su Marijana. Mudu su Marijana. Pasvarstysime, ar čia tikrai yra bėda ar nėra. Man atrodo, kad čia jokios bėdos nėra. Bet vis tiek prižadu E, pateikti vėliau išsamesnį atsakymą. Aš labai trumpai. Man atrodo, kad <clears throat> sąskaitos tų fondų, apie kurios kalbame, e, manau, dar ne paskutinį kartą svarstome. Pirmininkė įsitarpė, taip, sausio mėnesį tai bus daroma. Na kągi, tikiu, kad jūs visi žinote, kad e, pakeitimus galite teikti iki gruodžio 13 dienos, o dėl CDFOPO iki vasario mėnesio. O dabar paskutinis mūsų klausimas - Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje siekiant paremti strategiją Europa 2020 pranešėja Nadija Hirš. Jai ir iš karto suteiksiu žodę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas <clears throat> apie profesinio mokymo srities bendradarbiavimą paremant strategiją Europa 20. 20 yra vienas iš darbų, kuriuos turėjome atlikti. Ir vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau paminėti, tas, kad profesiniam mokymui skiriamas, skiriamas labai svarbus vaidmuo. Jeigu pažiūrėsite, kas pasakyta strategijoje Europa 2020, tai ten sakoma, kad reikės aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Ir ne tik tų, kurie baigia aukštasias mokyklas, bet ir tie, kurie po vidurinės baigimo mokosi iš karto profesijos ir nesimoko universitetuose. Tai labai svarbus dalykas. Kalbant apie profesinį mokymą, manau, visai suprantama, kad jau pradinio mokymosi etape reikalinga įgyti tam tikrų įgūdžių, kurie sudarys pagrindą tolesniam tolesnių įgūdžių įgyjimui, o įgytų įgūdžių tobulinimui. Kultūros komitete buvo kalbama apie profesinio mokymo įvaizdį ir aš noriu tą temą paliesti. Žinote, klausimas labai sudėtingas. Profesinis mokymas gali būti tikrai labai gera alternatyva aukštajam išsilavinimui, jeigu tas profesinis mokymas yra kokybiškas. Bet nebejotinai įmanomas yra lygiavertis atitikimas, nes Vokietijoje, pavyzdžiui, jeigu jūs norite a, mokytis magistro studijose, tai turite suderinti programas. Turi būti programos suderintos. Dar vienas labai svarbus dalykas užimtumo kontekste yra ankstyvas mokinių pasitraukimas iš mokyklos. O tai reiškia, kad dalis žmonių atsiduria darbo rinkoje neturėdami net bazinio išsilavinimo. Todėl vidurinės mokyklos mokymas yra labai svarbus, nes kitaip žmogus, žmogus kvalifikacija bus labai labai žema. Aš manau, kad Europos parlamentas labai rimtai turėtų šį klausimą svarstyti per ateinančios finansinės perspektyvos dėrybas. Reikia deramą dėmesį skirti, kad jauniems žmonėms būtų sukurtas pagalbos tinklas, kad jie turėtų galimybę, nes potencialo jie turi. Dabar tolesnis mokymas. Šiuo atveju, manau, svarbu peržiūrėti, kokia yra šiuo metu švietimo sistema, nes mes matome, kad ateityje mokymasis visą gyvenimą, testinis mokymasis jų svarba tik išauks, o akademinės mokymo sistemos tikriausiai praras savo lyderio pozicijas. Ir įmonės darbdaviai turės taip pat atsižvelgti į kokybės kaitą. Todėl tiesiog siūlau tam tikrą net ir formulę testiniom mokymui. Kitaip sakant, darb, formą galėtų užpildyti įmonių vadovai, nurodydami atitinkamuose langeliuose, kokių darbuotojų jiems reikia. Jeigu, pavyzdžiui, darbuotojai nekėlė kvalifikacijos per dešimt metų ir dirba nuolatos vienose ir tose pačiose pareigose, tai reikia pasižiūrėti, kaip, kokiu darbuotojų siūlo dabar rinka. Ir tai būtų naudinga ir įmonėms, ir darbuotojams, jeigu jiems tektų iš naujo įsitvirtinti darbo rinkoje. Toliau nuotolinis darbas. Galima, pavyzdžiui, išsiaiškinti, kada buvo surenkti ir žmogus dalyvavo vienose ar kitose mokymuose. Reikia pasižiūrėti, e, darbdaviai galėtų pasiaiškinti, kokie, koks yra jų darbuotojų ra, kompiuterinis raštingumas. Ir dažnai tam tikram įgūdžiam įgyti nereikia eiti į universitetą. Antulių judumas. Labai svarbu, kad didesnis dėmesys būtų skiriamas pradiniam mokymosi etapui nes jauni žmonės turi turėti galimybę, todėl bent jau kitoje ES valstybėje narėje mokytis arba baigti studijas. Didžiausia dėmesį kreipiant į mokymus rezultatų kokybę. Kita vertus, nereikia pamiršti to judumo teikiamo privalumo, nes egzistuoja įvairios mainų programos ir jeigu jauname amžiuje žmogus juda, tai judumo um, neatsisakys ir vėliau. Būtina geriau organizuoti profesinio mokymo subjektus ir priemonės. Valstybės narės turėtų daug daugiau dėmesio skirti profesinio mokymo kvalifikaciniam pripažinimui. Vienose valstybėse narėse asmo gali gyti tam tikrą profesiją, bet ta profesija turi suteikti jam galimybę dirbti ir kitose valstybėse narėse. Toliau formalus, neformalus mokymasis. Mes žinome, kad įmonė skiria didžiulį dėmesį įgūdžiams ir kompetencijoms, kurios oficialiai nėra pripažįstamos ir gerų pavyzdžių galėtų būti štai kas. Kai kurios valstybės narės dabar bando net išduota tam tikrus voucherius, kurie suteikia galimybę žmogui gauti papildomo finansavimo, nes dabar yra e, problemų dėl finansinio pribojimo ir žmonės, jauni žmonės negali mokytis. Taigi tokie voucheriai gali padėti padengti išlaidas. Taigi, manau, kad tikrai šiom sritim, kurias paminėjau, turi būti skiriamas didesnis dėmesys. Ačiū toliau, ponia Kinga. Ačiū. Ačiū. šešėlinė socialdemokratų pranešėja negalėjo dalyvauti, aš jos vardu kalbėsiu. Dėkoju poniai Hirš už pranešimą, manau, kad čia yra labai svarbis rytis. Nedarbas ir nedarbo socialinės pasiekmes yra labai svarbi problema kad e, šitą tendenciją pakeistumėm, reikia lankstesnio požiūrio. Taip pat mes turime prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. Turėtumėm naudotis prieinamais priemonėmis, ir parodyti, kokiamis priemonės nuodamėsi jauni žmonės galėtų įsilieti darbo rinką. Žinoma, socialinis fondas yra labai svarbi priemonė. Ir čia pateiksime pakeitimų. Buvo kalbama apie Europos darbo fondą. Kiek žinau, šitas fondas čia turi tam tikrą konferenciją, darbo grupę, kur kalbama apie mm, socialinę įtrauką Ir daug žmonių dirba ties šio klausimu ir tai tikrai yra labai labai svarbi tema. Visi turėtumėm paremti šitą dokumentą. Pirmininkė, ačiū ponas Kozlovski. Ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau padėkoti kolegijai Hirš ir pasveikinti ją dėl pranešimo apie Europos bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje, siekiant paremti strategiją Europą 2020. Manau, kad šitas projektas yra labai geras. Mes čia matome ateities veiklos kryptis ir iš šio pranešimo matome, kad reikia toliau dėti didelės pastangas, kad profesinio mokymo sritis nugalėtų visus iššūkius. Kaip šešėlis pranešėjas norėčiau pasiūlyti įtraukti mano pastabas į pranešimą. Manau, kad reikėtų pabrėžti partnerystės tarp vietos valdžios, verslo vaidmenį. Tokia partnerystė yra labai svarbi profesinio mokymo pritaikymo srityje. Taip pat manau, kad reikia kreipti dėmesį į profesinį mokymą, vystant verslumo dvasę. Mūsų komitetas turėtų paskatinti mokytis visą gyvenimą. Taigi reikėtų kalbėti šiame pranešime ir apie mokslą savarankiškai. Taip pat reikėtų įtraukti tam tikrą mokymo vertinimo e, sistemą ar modelį. Taip pat reikėtų, kad Europos socialinio fondo valdymas būtų e, lankstesnis, nes e, darbo rinka e, keičiasi ir reikia naujovių e, mokymo finansavimui. E, Esu tikras, kad mano pastabos patobulint šitą pranešimą, nors jisai šiaip yra tikrai labai vykęs ir sveikinu pranešėją. Pirmininkė, ačiū. Euh, mano kolega negali būti, dalyvauti posėdį, sako ponė Dėlį. Aš pristatysiu jo nuomonę. Džiaugiamės šio pranešimu ir manome, kad e, einama teisinga kryptimi. Šitame pranešime yra kalbama apie visus svarbiausius dalykus susijusius su profesinio, profesinio mokymu ir švietimu. Turime keletą pasiūlymų. Pirmiausia, manome, kad labai svarbu, jog profesinis mokymas būtų nemokamas ir prieinamas visiems. Norėtumėm iškelti. Norėtumėm atkreipti dėmesį į problemas jauniems žmonėms įsilieti į darbo rinką. Reikėtų kreipti ypatingą dėmesį tokių jaunų žmonių mokymui. Taip pat norėtumėm šį dokumentą susijęti su strategija Europa 2020. Pranešimo pavadinimas Europos bendradarbiavimas profesinio mokymo srityje siekiant paremti strategiją Europą 2020. Taigi pavadimas yra toks, taigi norėtumėm, kad pačiame pranešime atsispindėtų tas ryšys. Pirmiausia, poreikis, kad e, įmonės investuotų į savo darbuotojų profesinį mokymą. Tai yra ne tik tai asmenų pareiga, žmonių pareiga būti atsakingiams už savo išsilavinimą. Šitą pareigą reikia dalintis. Taigi įmonės turėtų investuoti į savo darbuotojų profesinį mokymą, kad e, pagerintų savo darbuotojų įgūdžius, ypač e, kalbant apie gyven... E, mokymasi visą gyvenimą. Mokymas. Apie mokymą turi būti kalbama su visais, e, su visomis šalimis, profsąjungomis, darbdaviais, e, švietimo įstaigom ir taip toliau, kad mokymas galėtų kad būtų vystomos, e, vystomi visi įgūdžiai. Norėtumėm, kad tai būtų irgi pabrėžta, nes labai svarbu surinkti geriausias praktikas iš tokių šalių kaip Austrija, Vokietija, Danija. tam, kad ir kitos šalis pasinaudotų e, gerą patirtimi, vykdydami savo švietimo reformą. Galiausiai manome, kad šitas pranešimas. Šiame pranešime galėtų būti kalbama ir apie verslumą. Ačiū. Ačiū, ponia Hakin. Briefly, um... Dėkuoju, pirmininkė labai trumpai. Dėl šito pranešimo pirmą norėčiau pasveikinti. Dėl tokio gero pranešimo manau, kad visi svarbiausi klausimai paminėti. Na, porą komentarų. Džiaugiuosi, jog čia kalbama apie reikiamus įgūdžius, kad tas poreikis turėtų būti plačiau pripažįstamas ir neformalus. E, mokymas irgi yra svarbus ir tai reikia pripažinti. Ir džiugu, kad 24 dalyje šiame kontekste kaip tik paminėtas Kopenhagos procesas ir ten visi tie svarbus dalykai siminėti. Tai yra labai svarbu Europos lygių. Jie padeda užtikrinti geresnį judumą, keliauti žmonėms iš vienos valstybės narės į kitą. Taigi tos priemonės yra reikalingos ir jomis vis labiau naudojamasi. Dar porą dalykų. Kalbama apie profesinį mokymas internetu. Nelabai žinau šito metodo, bet man atrodo, kad tai gali būti ir mo modulinis mokymasis. Atsiprašau, tiesiog noriu kažkaip susorganizuoti kelionį į namus, nes atšaukiami skrydžiai. Tai toliau kalba apie šeiminio ir as, asmenio ir darbinio gyvenimo suderinimą. Labai pritariu jos minčiai parengti mokymo e, voucherių sistemą pagal socialinį fondą, panaudoti socialinį fondą tam tikslai. Tai irgi labai gera mintis, puikus pranešimas, sveikinu pranešė. Dėkuoju, galbūt komisija trumpai galėtų sureaguoti, ponas Dargali. Labą dieną, ačiū pirmininkė. Šitas dokumentas parengtas po mūsų komunikato, kurį paskelbėme šiais metais. O kiti metai mums taip pat bus labai svarbus, nes Briugėje susitiks už profesinį mokymą atsakingi ministrai ir jie kaip tik aptarnės šį klausimą. Sveikinu Jūs parengus tokį pranešimą, manau, kad Jūsų vertinimas visiškai atitinka vykdomą peržiūrą. Kalbu apie profesinio mokymo ir švietimo peržiūrą, siekiant parengti naują politiką po 2020 metų. Tai susijęs su mūsų švietimo ir mokymo politika 2020 metams pripažįstamas poreikis pare... teikti reikiamą mokymą, reikiamą profesinį mokymą, kokybės klausimas. E, ir vienas iš svarbių dalykų, kalbant apie kokybę, reikia pagerinti e, patrauklumą to mokymo, ypač kai trūksta darbo. Matome, kad yra labai didelis netitikimas tarp siūlomų darbo vietų ir turimos kvalifikacijos. Kartais tas atotokis egzistuoja dėl to, kad tam tikros profesijos nevertinamos kaip patrauklios, nepaisant to, kad ir atlyginimas yra neblogas. Tad mes e, norime e, padaryti tas profesijas kitais metais populiaresnės. kad tos profesijos, kuri mokoma profesinio mokymo metu, būtų labiau patrauklesnės ir kad galima būtų apimti ir tos žmonės, kurie galbūt, sakykime, palieka anksčiau mokyklą, bet visgi galėtų gauti kokybišką mokymą. Dar vienas dalykas - persipinimas su kitais švietimo sektoriais. Tikrai būtinas tas persipinimas jeigu mes nesugriausime barjerų tarp profesinio mokymo ir, sakykime, aukštesnio mokslo ir aukštojo mokslo, tai mes tikrai nepadarysime profesinio mokymo patrauklesniu ir nesugebėsime e, paruošti žmonių tokios kvalifikacijos, kokios reikia darbo rinkai. Dabar porą konkrečių komentarų dėl jūsų pasiūlymo. Pritarėme jūsų kvietimui pagerinti judumą galiu pateikti paprastus skaičius. Šiandien mes E, perėjimui tarp valstybių narių, judumui tarp valstybių narių skiriame tik 5 procentus Europoje. Turime Leonardo da Vinci programą, kuri apima maždaug 2 procentus poreikių. Tai matote, kad esame labai toli nuo to tikslo, kurį e, nustatė e, švietimo sistema, būtent tarp nacionalinių judumų skirti 20 procentų. E, taip pat esame labai toli e, nuo jau judančio jaunimo iniciatyvos Youth on the Move, kuri taip pat e, panaudoja šią galimybę norėtų toliau plėtoti. Tad aš norėčiau, kad jūs pagalvotumėt, kaip studentus informuoti, kad yra tokia galimybė, jeigu jie to nori, kad galėtų ją pasinaudoti, kad neturėtų jokių finansinių keblumų kad e, judėtų tarp valstybių narių. Kitais metais komisija pasiūlys profesinio mokymo judumo etaloną ar standartą, kurio turėtume siekti ir tikimės, kad parlamentas parem šitą ambicingą tikslą. Kita pastaba irgi susijusi su finansais. Tikrai puikiai yra idėja turėti tos, siūlyti voucherius nuolatiniam profesiniam mokymuisi. Uh, ir galiu patvirtinti mūsų paskutinę informaciją, kad krizės metu įmonės mažina lėšas skirtas mokymui, tad šita tendencija mus tikrai labai neramina, nes būtent ją matome mūsų rinkose. Mokymui skiriama vis mažiau dėmesio dėl to, kad įmonės turi mažiau lėšų, Na ir šitą idėją dar kartą padės, dar labiau padės išeiti iš krizės, padės pagerinti mūsų darbo jėgos kvalifikaciją ir atitinkamai tai padės mums geriau e, atsitiesti po krizės. Tai tikrai puikiai idėja, kuri turės pozityvį įtaką mūsų ūkiai ateityje. Ir matote, kad socialinis fondas tikrai gali atlikti labai svarbu vaidmenį, jeigu jis tikrai reaguos į darbo rinkus ir šalies ekonomikos poreikius. Dar vienas dalykas. Nelabai suprantame, ką reiškia jūsų pasiūlymas 11 punkte dėl mokymosi visą gyvenimą kontrolinio sąrašo. Ar jūs čia tik tai nenorite, kad mes parengtume tokį metodą, kuris būtų tinkamas visoms šalims, visoms mokymosi galimybėms visiems darbuotojams, tiems, kurie pradėjo karjerą, tie, kurie jau pabaigoje savo karjeros, na, būtų tai tikrai sudėtinga įgyvendinti. Arba jūs gal čia kažko kito prašote, tada paaiškinkite, ko norite iš mūsų. Ačiū. Ačiū. Komisijai dabar suteiksime žodį Nadė Hirš, kad ji galėtų atsakyti. Ačiū. Labai ačiū už pateiktus pasiūlymus. Manau, kad galėsime atsižvelgti į daugelį pasiūlymų ir tikrai, jeigu pateiksite idėjomis, kurias jūs sakėte paremtus pasiūlymus dėl pakeitimo, aš mielai juos įtrauksiu į pranešimą. Jeigu mes trumpai apie kontrolinį sąrašą. Jeigu pažiūrėsime, kaip veikia Europas sistema, tai matysime, kad jį veikia puikiai visomis kalbomis buvo galima informaciją rasti internete. Viskas buvo gana paprastai sutvarkyta, visi žino, kaip turi atrodyti CV dabar. Dėl testinio mokymosi. Aš manau, kad panaši priemonė galėtų atsirasti ir testinio mokymo srityje. Ir galima pateikti labai paprastą formą, kurie būtų paprasti klausimai, tokia forma būtų lengva užpildyti ir jeigu žmonės sako, kad taip, ir reikalinga gauti papildomų mokymų ir vienas dalykas, jeigu ne, tai kitas dalykas. Manau, tai būtų paprasta ir leistų lengvai kategorizu, e, suklasifikuoti, ko kam reikia nes, pavyzdžiui, žmonėms, kurie teikia priežiūros, socialinės priežiūros paslaugas, reikia visai kitokių dalykų negu tiems, kurie dirba su kompiuterinėmis programomis. Tai toks kontrolinis sąrašas ar anketa leistų įvertinti geriau, ko reikia ir kokių įgūdžių reikia žmonėms norintiems įsidarbinti darbo rinkoje. Kita pakopa jau būtų asmeninis pokalbis su būsimu darbdaviu. Ir būtų galima galvoti, kokias nuorodas ar gairias parengti ir šiam etapui. Bet pirmiausia, reikėtų galvoti apie pirmąjį etapą. Ir reiktų galvoti, kokius įgūdžius, kokio kvalifikaciją įgyjas yra asmuo ir kokiuose sritise vienu ar kitu atveju reikalinga gauti papildomo mokymo. Tokia buvo šio kontrolinio sąrašo idėja. Ačiū. Sako pirmininkė, pakeitimus turite pateikti iki 14 gruodžio 12 dienos, 24-25 kult komitete bus analizuojama 20 kovo mėnesį. Šis pranešimas bus tvirtinamas mūsų komitete. Taigi šiandieną baigiame svarstyti visus, visus klausimus, o kitas mūsų posėdis vyks kitų metų sausio 24-15 val. jo pradžia ir tikiu, kad visi saugiai pasieksite namus viso gero.